Okay, um, let's, let's start, start the meeting. Um, Kągi, pradėkime posėdį. Visų pirma, norėčiau, kad patvirtintume darbo tvarkę. Kaldos niekas neprieštarauja, todėl e, sakome, kad darbo tvarkė priimta. Turiu keletą dėje pirmininkės pranešimų, kai kurie jų iškilo po paskutinio posėdžio, agreed to postpone this. this is a change to the Okay, agenda. but uh, the, the Adolfo's just advised me that actually I... Adolfo ką tik sakė, pasakė, kad darbo atvarkė šeštas klausimas, kuris turėtų būti aptariamas rytoj, nukeliamas vėlesniam laikui. Turiu galvoje naują vartotojų politikos strategiją. Taigi darbo atvarkę taip pakeičiame ir iš naujo sakau, kad darbo atvarkė patvirtinta. Pirmininkės pakeitimai. Neįlinis komiteto posėdis įvyks, kuriame išklausysime Europos centrinio banko valdybos e, e, vykdomo direktoriaus e, kandidato. Tas klausimas įvyks spalio 10 dieną, pirmadienį nuo 14.30 iki 16.45. Keisimės nuomonę su kandidatu į vykdomosios valdybos e, e, vadovą. E, tai bus uždaras komiteto posėdis E, nuo 14.30 iki 16.45, paskui 90 minučių nuo 15.30 iki 14.45 e, bus afiras posėdis, viešas posėdis. Tikimės, kad ECOFIN rytoj, antradienį, spalio 4 dieną pateiks rekomendaciją ir tada e, galėsime patvirtinti e, tą posėdžio laiką. Aš paprašiau, kad būtų pateikta ataskaita apie apie e, ECOFIN komiteto posėdį 16-17 rugsėjo ir ekonomikos komiteto vizitą į Vašingtoną susitikti su TVF atstovais, kuris įvyko rugsėjo 23-25 dieną. Dėl e, ekonomikos neformalaus posėdžio galėčiau pasakyti, kad e, interneto svetainėje yra pateikta šiek tiek informacijos. Lenkijoje įvyko finansų ministrų ir centrinio bankų vadovų uh, E, susitikimas, jie susitik, kalbėjosi su mūsų kolegomis ir aš pati buvau ten pakviesta, pirmą kartą dalyvau neformalame e, ECOFIN e, ministrų susitikime. Turiu pasakyti, kad tu, tu, su Timasi Gaidner sutikau, kai jis pareiškė, kad eurozonos katastrofiška padėtis e, turi būti daugiau nebes reklamuojama, kad rinkos šiek tiek nurimtų. E, ir valstybės turėtų šiek tiek raminančių garantijų gauti. Man buvo labai įdomu išgirsti e, labai praktiškai įdomių pasiūlymų. Tame susitikime aš konkrečiai pasakiau, kad yra žengta žingsnių stengiant sustiprinti ekonomikos valdysenos teisės aktų paketą ir Europos semestro formavimo dokumentus. Ir ECOFIN e, Lenkijos finansų ministras patvirtino, kad yra pasiektas politinis susitarimas ECOFIN ministrų taryboje ir yra nuspręsta siekti kompromiso, dėl kurio balsavome praeitą savaitę. Taip pat pasakiau, kad eurozonai reikia 17 e, valstybių E, naujų veikimo mechanizmų ir reikėtų prisiminti, kad ES gera valia priklauso nuo 27 valstybių, nuo ne 17. Ir mes žinome puikiai, kokia yra ES pozicija, todėl aš dar kartą pakartoju, kad norėtume, jog viskas būtų daroma taikant bendrijos metodą, o ne tarp vyriausybinių susitarimus. Taip pat aš pabrėžiau, kad būtų svarbu, jog bet koks eurozonos E, pareigūnų susitikimas e, būtų pristatytas ekonomikos komitetui parlamente. Aš sutikau, kad sparčiai turėtų būti įgyvendintas Liepos 21 susitarimas, tačiau išreiškiau susirūpinimą, net jeigu e, šis dokumentas buvo patvirtintas skirtingose parlamento struktūrose, jis dar lieka negalutinai tvirtinamas realiai. Mes suprantame, kad reikia iškoti geresnio finansavimo, valstybės narės turi užtikrinti galimybės, kad finansavimas niekur neužstriktų, reikia ieškoti kažkokių atsvaros elementų ar panašiai. Ir Timothy Geithneris e, pasiūlė, kad turėtų būti EFSF E, svertas rastas. Taip pat e, mes e, pareikalavome Europos centrinio banko pakartotinų garantijų dėl dolerio likvidumo svopų ir mes prašome, kad ECB toliau stengtųsi nuraminti priemonės aiškiai išreiškiau susirūpinimą, kad reikia geresnio bendradarbiavimo tarp skirtingų ES institucijų. Mes parlamente tą stoką labai aiškiai jaučiame. Taip pat paminėjau, kad Europos parlamentas rėmė euro obligacijas keletoje pastarojo metų rezoliucijų. Be to dalyvavau diskusijoje apie finansinės paslaugas ir pateikiau ataskaitą apie OTC derivatyvų short sellingą Taip pat pasakiau, kad e, teisės aktai dėl krizės sureguliavimo 27 valstybių lygmenių yra būtina ir pabrėžiau, kad Europos parlamentas norėtų, kad tai būtų įtraukta į bendrą priežiūros sąrangą. CRD 4 e, m, požiūriu aš pabrėžiau, kad tas dokumentas egzistuoja tik anglų kalba kol kas. Todėl techniškai tas dokumentas e, Europos parlamento akise kaip ir neegzistuoja, tačiau mes dėl jo kalbėjome, kadangi e, jis išplaukė iš bazelio susitarimų ir todėl didelė dalis turinio mums buvo pažįstama. MIFID požiūrių. Pabrėžiau, kad ji nesilaikė tarptautinių susitarimų, e, tokių kaip bazelis. Todėl Europos parlamentui būtų labai sunku dirbti, jeigu jų parengti dokumentai nebūtų išversti laiku. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, tų diskusijų kontekste nuolat kartoju, kad visos institucijos jaučia labai didelį e, spaudimą dėl ypatingai didelio teisės aktų kiekio. Aš Taip pat pabrėžiau, kad jeigu iškyla kokiu neiškumu, jie gali susisiekti su manimi. Dėl ekonomikos komiteto vizito TVF Vašingtone. Turiu pasakyti, kad ten sustikome su visais reikalingais pareigūnais, Žingsnių Amerikos valstybių senato ir kongreso nariais, E, finansų reguliuotojais, atsto, pramonės atstovais ir aptarėme finansų paslaugas visais įmanomais lygmenimis, kalbėjomės su TVF ir Pasaulio banko pareigūnais. Visose klausimuose buvo aptariami pagrindiniai klausimai tokie kaip ES ir JAF e, finansinių paslaugų reforma, e, Bazel 2 ir 3 įgyvendinimas, bankininkystės rezoliucijos, finansavimas su operacijų mokesčiai, finansų paslaugų reformos Azijoje, viešoji skola Junktinės Amerikos valstijose ir Europos Sąjungoje, TVF programos Europos Sąjungoje, krizės valdymas ES, reformų programos kai kuriuose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos Sąjunga ir pokyčiai pasaulyje, e, pasaulinės ekonomikės raidos disbalansas pasaulinės ekonomikos perspektyvos augimo modeliai Europai ir pasaulio bankas greičiausiai spalio mėnesį paskelbs arba lapšio mėnesį paskelbs ataskaitą tą temą. Taigi, mes per tuos sustikimus, per keletą dienų labai daug temų aptarėm ir aš noriu padėkoti visiems delegacijos nariams. Jeigu kas nori daugiau konkretesnės informacijos, galit kreiptis į mane. Trečias darbo atvarkės klausimas Vokietijos ir Šveicarijos susitarimas dėl mokesčių. Žan Paulis norėjo pasisakyti dėl Junktinio Amerikos valstybių e, delegacijos. Aš norėjau pasakyti dėl to, kas buvo anksčiau pasakyta. Aš e, atrodo supratau, jog jūs sakėte, kad pritarėte pono Geitnerio pozicijai. E, asmeniškai jūs galite tai daryti, bet aš galiu pasakyti, kad tai nėra e, mano frakcijos bent jau nuomonė. Ir mes dėl e, OMTC e, turime aiškiai pasakyti, kad laikomės kitokios nuomonės. Matome, kad euras išgyvena krizę, kuri kelia grėsmę visam pasauliui. E, ponas Obama taip pat susiduria su rimtais sunkumais. Keitimo, valiutų keitimo mokesčiai nepaprastai aukšti. Uh, Taigi valiutos išgyvena krizę ir aš e, nenoriu sukurti jokios samokslo teorijos, bet galiu konstatuoti, kad iš Junktinio Amerikos valstijų pusės Amerikos bankai mano, kad uh, uh, galima tam tikras kliūtis kelti Europos bankams, uh, keičiant valiutą į dolerius ir tai kelia rimtą uh, baimė visose rinkose. Graikijos e, krizė e, jau kurį laiką egzistuoja, valstybės skolos krizė įsišaknyjo ir aš komiteto nuomonė galėčiau patvirtinti, kad padėtis yra labai rimta, bet be bejonės mes negalime kaltinti šiuo požiūriu Junktinio Amerikos valstijų. Thank you, Jean Paul. Uh... Ačiū, Žanpolį. Problema yra tokia, kad tokioje trumpoje ataskaitoje aš negaliu tiksliai išsakyti visko, ką sakė Junktinės Amerikos valstijose, nes sutinku šimtų procentų su to, ką sakė ponas Kaitneris, bet aš sutinku, kad reikia tą diskusijas apie katastrofišką padėtį kol kas nutraukti, kad nuramintume rinkas. Ir aš asmeniškai e, savo pareigas atstovaudama pasakiau, kad e, yra racionalių priemonių susijusių su e, EFSF e ir kitais dalykais. Dabar gal galėtume pereiti prie Vokietijos ir Šveicarijos sustarimo dėl mokesčių. Yra klausimas žodžiu. Dėl jo susitarta. Buvo šiek tiek e, pasikeitimo elektroniniais laiškais dėl to, kas turėtų pasirašyti. Galiausiai buvo nuspręsta, kad aš turėčiau pasirašyti komiteto vardu. Jeigu norėtų pasirašyti koordinatoriai, tai jie turi e, veikti frakcijų e, liniją. Bet kol kas, manau, e, jeigu teikiame tą dokumentą komiteto E, kaip komiteto poziciją, e, aš galiu jį patvirtinti ir aš galiu jį pasirašyti, nes mes dėl jo dėrėjomės. Aš manau, kad tai būtų įprastinis darbo metodas. Arlin. Question, um, Taip, čia be abejo yra kalbama apie Vokietiją ir Šveicariją, bet nieko nekalbama apie Junktinę karalystę. Man kila klausimas, kodėl? Kodėl susitelkėme tik ties Vokietiją ir Šveicariją? Bet dvi valstybės yra sudariusios panašius e, susitarimus. Ir ES teisės aktų reikia nepamiršti. Čia du komitetai veikia atskirai ir to nėra minima jūsų klausime. Kodėl? Uh, uh, would, uh, like... Aš norėčiau taip pat komisijai užduoti klausimą dėl Graikijos. Pagal keletą šaltinių tarp 500 ir 600 milijardų Šveicarijos frankų yra Šveicarijos bankuose ir tai yra privačių Graikijos asmenų pinigai. Ir ko gero, jie dabar yra neapmokestinami, tad Graikija negauna tų pajamų iš mokesčių, kurios turėtų gauti. Todėl aš raginčiau komisiją tai pabrėžti toje vadinamojo gelbėjimo programoje, kad Graikija pradėtų dėrybą su Šveicarija ir tokiu būdu Graikija gautų tai, kas jai priklauso. Ačiū. Dėkui. Na, neketiname renkti debatų šio klausimu, tada aš ne, neprašiau jūsų pasisakyti. Pažiūrėsime, ar pavyks kaip nors atspindėti jūsų pasisakymą dokumente bet reikės veikti labai greitai. Svenai. Just a remark. Pats stebėjimas tik tai. Skirtumas yra tas, kad Vokietijos ir Šveicarijos mokesčių susitarimo tekstas yra visiems žinomas, o Junktinės karalystės susitarimas dar nebuvo paviešintas, todėl daug sunkiau jį aptarinėti. Čia toks techninis pastebėjimas. O dėl turinio be abejo taikymos rytį galima būtų plėsti bet, kaip sakiau, techniškai Jungtinės karalystės susitarimas mums nėra dar žinomas. Manau, visi žinome, kad kažkas vyksta ir galima sakyti Vokietijos, Šveicarijos ir kiti mokesčių susitarimai. Tos būtų bendras tekstas, galbūt jums priimtinas. Bet mums reikėtų pereiti prie kitų darbo tvarkės punktų. Čia neketinome rengti debatų šiuo klausimu. Äh, Pone pirmininkė, norėjau paremti Eileen McCarthy pasisakymą. Ich wollte äh, meine Unterstützung signalisieren. Norėjau paremti kolegės pasisakymą dėl klausimo išplėtimo, kadangi mūsų pagidavimas vienogygolto dėka buvo pateiktas koordinatorių posėdžiui ir mūsų ketinimas būtent buvo pateikti klausimą dėl tokių dvišalių sustarimų um, pasiekmių, koks buvo sutaritas tarp Šveicarijos ir Vokietijos ir Šveicarijos ir Junktinės karalystės, nes ES teisės aktų nuostatų taikymų kyla dėl to pavojus. Taigi būtų gerai, jeigu pavadinime būtų papildomi žodžiai traukti. Taigi remiu Evin nuomonę, o apskritai pritariu jūsų pateiktai darbo tvarkai. Mes galutinę versiją išplatinsime, ją atitinkamai pakoregavę pagal jūsų pasisakymus, bet jeigu praleisime laiko terminą, tai prasidės kitas plenarinis posėdis ir nebespėsime aptarti klausimo. Taigi dabar noriu perėti prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su Hansu Hogervorstu, tarptautinio apskaitos standartų valdybos pirmininku. Mes pavėlavome pradėti posėdį 25 minutėmis, jis mums sakė, kad jis galės su mumis pasilikti ir e, jeigu nebaigsime diskusijų per paskirtą laiką, tai leisiu truputį pratesti diskusijas. Atsiprašau už tai, kad vėluojame žodis jums. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, thank you. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami ekonomikos reikalų komiteto nariai, taip pat ir savo kolegos Filipo Donžudų e, vardu noriu pasakyti, kad mums iš tiesų labai malonu čia šiandieną būti ir kreiptis į jūs, į tokį labai svarbų komitetą. Kai kurie iš jūsų galbūt žinote, kad aš e, Niderlanduose dirbau politikos srityje, iš politikos pastraukiau prieš penkeris metus, tad man yra labai malonu vėl būti parlamente. Ir kai trūksta laiko, tai man tikrai nenaujiena. Aš prisimenu, kad tai būdavo ir kai aš dirbau parlamente. Nieko manęs tai nestebina. Aš e, mielai atsakysiu į bet kokius klausimus, kurie jums nebejotinai kils apie mūsų darbą, tačiau norėčiau pradėti pateikdamas keletą trumpų pastebėjimų dviem pagrindinėmis temomis. Visų pirma, noriu pasakyti porą žodžių apie tai, e, koks svarbus tarptautinės apskaitos standartų valdybos ryšys su Europa ir taip pat norėsiu pateikti pastebėjimų dėl apskaitos standartų vaidmens finansinės krizės kontekste, kuri dar toli gražu nesibaigė. Visų pirma, dėl tarptautinio apskaitos standartų valdybos ir Europos. Ryšys tarp Europos ir TASV strategiškai yra svarbus mums visiems, manau. Europa labai daug investavo tiek politinė, tiek finansinė prasme, priimdama sprendimą parengti tarptautinius finansinių ataskaitų standartus 2005 metais. Ir Europos sprendimas TASF padėjo žengti žingsnius link tapimo pasaulinio svarbos standartų numatytojų. Europos parlamentas parėmė tarptautinius finansinių ataskaitų standartus, už balsavo 458 kandidatai ir tie standartai tapo e, pagrindinė forma, kuri yra taikoma visame pasaulyje rengiant finansinės ataskaitas. Ir daugelis valstybių tokia iniciatyvai pritarė. Vis daugiau valstybių pasirenka sekti Europos pavyzdžių ir taip pat e, pradėti taikyti tarptautinius finansinių ataskaitų standartus. Amerikos žemynuose beveik visa Latinų Amerika ir Kanada pilnai tokius standartus taiko. Azijoje, Okeanijoje, Australijoje, Naujoje Zelandijoje, Korejoje, Hongkongė, Singapūrė, taigi Indonezijoje netrukus standartai taip pat bus pilnai taikomi. Japonija jau kai, kurios, kai kurioms savo įmonėms siūlo taikyti šiuos standartus, o Kinija jau taip pat beveik pradėjo taikyti tarptautinius finansinių ataskaitų standartus. Ir Pietų Afrika ir Izraelis taip pat yra tie, kurie taiko tokius standartus. Tiek Europoje Europoje, ne Europos Sąjungoje. Turkija pilnai perkelia e, šiuos standartus ir Rusija taip pat jau pradėjo šį procesą. Ir taip pat dauguma didžio dvidešimtuko narių taiko tarptautinius finansinių ataskaitų standartus. Ir didysis dvidešimtukas e, yra vienas iš pagrindinių rėmėjų šių standartų. Kaip jūs žinote, jungtinės, jungtinių valstijų e, vertybinių popierių komisija taip pat ketina netrukus perkelti tarptautinius finansinių ataskaitų standartus į savo vietinę sistemą. Ir jungtinėms valstijoms tas sprendimas nebus lengvas, bet aš esu nusiteikęs optimistiškai ir manau, kad SEC priims teigiamą sprendimą, būtent taip ir pasielgti. Aš tikrai nesitikiu neigiamo sprendimo nes jis būtų labai didelis nusivylimas po to, kai buvo įdėta tiek daug ir tiek daug investuota į tą konvergencijos rengimą, bendrų standartų rengimą jeigu toks sprendimas vis tik būtų priimtas, tai labai uždėlstų dabar pasiektą pažangą, nes labai daug valstybių, tokių kaip Indija, Kinija, žvelgia į JAV ir laukia jų sprendimo. Taigi, jeigu JAV nuspręstų neigiamai, tai mūsų darbas labai e, pradėtų vėluoti. Ir iš tiesų matome, kad tarptautiniai E, finansinio ataskaitų standartai yra labai svarbus ir to įgauto pagreičio reikėtų žudbūt neprarasti, nes tarptautiniai standartai tiesiog yra per daug galingi, per daug svarbus. Taigi, per dešimt metų buvo padaryta labai didelė pažanga ir Europos strategija būti tarptautiniu lyderiu finansinio ataskaitų srityje buvo gana sėkminga tačiau negalima sakyti, kad visos Europos šalių paramos mūsų iniciatyvoms e, galima tikėtis be jokių išimčių. To, tai to daryti negalima, todėl mes ir dirbame. Mes konsultuojame su EFRAG, Europos finansinio ataskaitų patariamąją grupę, taip pat Europos komisiją. Pradėjome konsultacijas e, su visomis ES standartų uh, rengimo organizacijomis visose valstybėse narėse ir taip pat tęs, ketiname tęsti ir toliau standartų rengimo veiklą. Nepaisant mūsų dialogų intensyvumo ir dažnumo, be abejo, būdavo tokių e, laikotarpių, kai nesutardavome. Ir Europos interesas mums yra labai svarbus ir tačiau negalime remtis vien juo, turime laukti reakcijos ir iš viso pasaulio. Ir todėl tenka palaikyti dialogą tarp ES valstybių narių, taip pat pagrindinių investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių. Kai prasideda nesutarimai, tada e, tarptautinis finansinių, atsiprašau, tai ASV turi imtis moderatoriaus vaidmens ir mes ir toliau stengsimės didinti pasitikėjimą tarptų, kurie dabar taiko mūsų parengtus standartus. Mes stiprinsime institucijų bendradarbiavimą tarp TASV ir Europos Sąjungos. Ir todėl mes, būdami nepriklausomi standartų rengimo organizacija, stengsimės išlaikyti jūsų pasitikėjimą. Ir nors mes esame nepriklausoma organizacija, bet remiamės jūsų interesais ir jiems atstovaujame. Kita mano pasisakymo tema būtų apskaitos standartai ir finansų krizė. Be abejo, šitai antrai temai reikėtų daug daugiau laiko, negu kad šiandieną turiu, bet aš manau, kad vis tik trumpai aptarti kontekstą mums būtų naudinga tam, kad mūsų diskusijos po to būtų veiksmingesnės. Finansų krizė sukėlė verslo standartų nebuvimas ir mikroekonomikos politikos neefektyvumas. Kadangi pritruko reglamentavimo, išaugo rizikos. Ir rizika didėjo tol, kol jau buvo per vėlų. Ir daugeliu atveju pritruko skaidrumo tam, kad investuotojai pilnai žinotų, kokią riziką jie tuo metu prisijėmė. Ir krizės viduryje vis tik yra neįtikėtina kad ji apskritai visų pirma įvyko ir visiems aišku, kad negalime leisti, kad tai pasikartotų. Todėl finansinės ataskaitos yra tokios svarbios. Skaidrumas kiekvieną rytą pažadina mūsų standartų numatymo institucijų darbuotojus. Aukščiausio lygio skaidrumas padėtų finansinių ataskaitų rengėjams viską vertinti teisingai. Ir skaidrumas yra pagrindinis dalykas, kurį e, apskaitos profesionalai e, turėtų užtikrinti tam, kad garantuotume finansų rinkų ilgalaikį stabilumą. O ilgalaikio stabilumo be abejo reikia. Be skaidrumo bet kokios kitos priemonės bus tik tai uh, išoriniai žingsniai, o rizika ir toliau nepastebėta nuolatos auks ir didės, kol jau bus per vėlų ją suvaldyti. Tačiau e, skaidrumas ne visada parodo tai, ką norėtume matyti. Dabartinės ekonomikos sistemų nestabilumas yra giliai įsišaknyjęs. Deutsche Bank pirmininkas neseniai yra pasakęs, kad skaidrumas, e, atsiprašau, e, nestabilumas jau yra nauja įprasta situacija ir e, e, nerizikingas turtas jau seniai nebeegzistuoja, jeigu toks kada nors apskritai egzistavo. Ir jeigu iš tiesų nestabilumas yra nauja įprastinė būsena, kaip turėtų į tai reaguoti uh, apskaitos standartų numatytojai? Ar mums reikėtų uh, nesuteikti informacijos investuotojams apie nestabilumą, ar reikėtų kaip tik, kaip galima tiksliau aprašyti situaciją ir pasitelkti pilną skaidrumą. Dauguma mano, kad finansinės ataskaitos turėtų parodyti tikrą situaciją. Turime vadinti daiktus tikraisiais jų vardais, o ne viską apibūdinti taip, kaip mes to pageidautume. Jeigu karalius yra nuogas, tai finansinio ataskaitų vaidmuo yra taip ir sakyti, kad ir kaip tai būtų nemalonu. Tačiau yra vienas, dar vienas svarbus dalykas. Prašyti apskaitos specialisto apibūdinti ekonominį nestabilumą yra vienas dalykas, bet svarbu yra tai, kad finansinė informacija pati savaime netaptų ekonominio nestabilumo priežastimi. Dėl tos priežasties tarptautinio apskaitos standartų valdyba visą laiką stengiasi būti pragmatiška, rinkdamasi e, technikas savo veiklai. Mes žinome, kad vieno teisingo atsakymo dabartiniams klausimams nėra ir todėl mes visą laiką taikome keletą skirtingų priemonių, deriname e, tų priemonių efektyvumo istoriją su dabartiniu jų veiksmingumo vertinimu. Būtent todėl neseniai baigėme neefektyvių vertinimo standartų, e, standartų rengimą, kurie turėtų tapti naujomis e, nelikvidžių rinkų gairėmis. Būtent todėl mes stengiamės būti atidus ir atsargus, taikydami finansinius instrumentus, ir e, įgyvendinami jų reformas. Mes norime nepakenkti toms įmonėms, kurios veikia tam, kad rizika būtų sumažinta. Mes norime joms padėti riziką mažinti, o ne ją didinti. Taigi iš tiesų apskaita neturėtų bandyti dangstyti nestabilumo, bet taip pat ji neturėtų pati tapti nestabilumo priežastimi. Baigdamas, gerbiami komiteto nariai, noriu padėkoti Jums už dėmesį. Akivaizdu, kad gyvename labai įdomiais laikais. Finansinė prasme jie yra labai įdomus, mano nuomonė. Ir visi turime dirbti kartu tam, kad išspręstume giliai išaknyjusias problemas dabartinėje pasaulinėje finansų sistemoje Ir aš galiu Jūs patikinti, kad tarptautinė apskaitos standartų valdyba ir toliau glaudžiai su Jumis bendradarbiaus, e, su Europos komisija ir parlamentu. Mes tenksime tą bendradarbiavimą stiprinti ir toliau didinti investuotojų pasitikėjimą finansų rinkomis. Be abejo, dar yra daug temų, kurių nespėjau šiandieną aptarti savo pasisakymę ir jeigu turėsite kokiu nors klausimu, mielai juos atsakysiu. Dėkoju. Labai ačiū. Want... Ar e, galėtų klausti norintieji parlamentarai pakelti ranką? Wolfas, ar Wolfai norėtumėt būti pirmas? Ačiū, ponė Hoforst. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote pas mus. Žinote tikriausiai, kad Europos parlamento ryšiai su savo, savo laiku seru Tvydy nebuvo labai geri. Norėtumėm visgi reguliarių kontaktų su jūsų įstaiga, nes susidarė įspūdis, kad TASV ganėtinai smarkiai dominuojamas Amerikos interesų, Europos interesai nepakankamai atsispindi jūsų įstaigos veikloje. Galbūt e, tas įspūdis klaidingas mums susidarė būtent dėl to, kad e, nepalaikėme reguliarių ryšių. Kitas dalykas, tikiuosi, kad esate teisus, sakydamas, jog tikite tuo, jog amerikiečiai įves e, tarptautinius apskaitos standartus. Iki šiol tokie lūkesčiai visada buvo nuviliami Tad tikiuosi, kad pagaliau pavyks žengti žingsnį ir čia į priekį. Ir dar techninio pobūdžio klausimas. Kadangi tai taip techniška, gal pats ir negalėsite taip konkrečiai atsakyti į tą klausimą, bet TSV praėjusiu metu birželio mėnesį pateikė projektą pavadintą um, pajamos iš sutarčių su klientais. Ir iš šio Ir remianti šio projektu turėjo būti formuojamos naujos gairės tam, kad būtų apskaitytos um, pajamos e, ir tai prilygtų tarp sektorinėms e, pajamoms, tai būtų taikoma daugeliu sektorių. Ir aš e, esu susipažinęs su padėtim Vokietijoje, kolega Jean-Paul Gazet Prancūzijoje ir žinome, kad ypač telekomunikacijų įmonės sako, kad e, tokiu projektu, tokiu pasiūlymu būtų pasiekiamas priešingas rezultatas, negu kad tikimasi. Aš matau, kolega linksi, taigi žino, apie ką kalbu. Sakoma, kad tai atvertų kelią apskaityti būsimas pajamas pereinamosius metus ir tai galėtų tik pakengti balansui įmonės problema yra ta, kad telekomunikacijų įmonės, sudarydamos sutartis, e, teikdamos telefono paslaugas, numato subsidijuotą kainą. Ir dabar iš karto turėtų nurodyti būtent tą kainą, o ne išskirsti tą nusekliai per dviejus, trejus metus sutarties galiojimo. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ar girdėjote, ką nors apie šią problemą ir kaip ketintumėte ją spręsti? Thank you very much, Herr Klins. Labai ačiū, ponė Klinsai, už klausimus. Ar dominuoja anglosaksai? E, mūsų pirmininkas bent jau nėra anglosaksas, valdyboje daug yra tos kultūros atstovų ir jie yra neblogi žmonės, reikia pasakyti. Jeigu pasižvalgytumėt po mūsų organizaciją, iš vis yra 35 garbingi nariai ir pamatytumėt, kad tai yra labai daugia kultūrinis darinys. Turime žmonių iš daugybius pasaulio dalių ir mes e, nevertinam vienas kito pagal tai, kad jūs esate iš Prancūzijos, aš iš Amerikos ir dėl to mūsų nuomonės skiriasi. Mūsų personalas yra labai entuziastingas ir vienintelis interesas dominuoja - apginti investuotojų interesus. Dauguma investuotojų nėra pavieniai praturėti norintys žmonės. Tai yra pensijų fondai, tai yra e, žmonės, kurie atstovauja jūsų rinkėjus. E, dėl optimizmo ir ar būtų naudinga dabar būti pesimistui, aš esu optimistas Aš manau, kad pirmiausia būtų gerai pasauliui, jeigu Junktinės Amerikos valstijos prisijungtų. Dauguma, daug mūsų žmonių pinigų yra investuota Junktinio Amerikos valstijų kapitalo rinkas. Jeigu jos taptų skaidresnės, tai būtų naudinga ir mums. Junktinės Amerikos valstijos visuomet atliko labai svarbu vaidmenį nustatant apskaitos standartus. Be abejo, e, jiems reikia priimti labai aišku sprendimą ir greitai, Ir man ECC nuolat sako, kad sprendimas bus toks priimtas. Nenoriu tą temą daugiau dabar kalbėti, vėliau galbūt prie to grįšiu. E, pajamų pripažinimo standartai. E, kaip žinote, aš pirmininku tapau visai neseniai ir per vieną pirmųjų posėdžių su valdybos posėdžių būtent ir kalbėjome apie pajamų pripažinimą ir ką daryti su telekomais. Iš tiesų, daug klientų e, sudarė sutartį su telekomo verslu, gauna nemokamą telefoną. Bet aš manau, nemanau, kad yra pasaulyje nors vienas klientas, kuris tiki, kad tas telefonas iš tiesų yra nemokamas. Visi supranta, kad e, tai yra susiję su sutartimis, metinėmis, daugiametėmis ir tokiu būdu jūs sumokate už tą telefoną. Tai yra tarsi pardavimas e, išsimokėtinai jeigu kažkas yra parduota, tai reikia pripažinti, kad yra parduota, o ne veltui atiduota. Ir tokie standartai e, ir yra nustatomi. Žinoma, standartai neapsiribojo tik tuo, bet mes nemanome, kad e, ekonominė tiesa bus atspindėta, jeigu pasakysime, kad jums duodamas nemokamas telefonas. Vis tik tai žinodami, suprantame, kad standartai bus peržiūrėti. Aš manau, kad daug kartų e, mūsų e, institucijos, mūsų atstovai peržiūrės tuos standartus ir aš manau, kad kartu su telekomo e, verslininkais mes e, sugebėsime pasiekti gerų rezultatų. Galbūt jie mus įtikins pagaliau pateikti puikių argumentų ir jeigu priversi mus patikėti, kad uh, tie telefonai iš tiesų yra nemokami. Follow-up. Šant Polį, ar galėtumėt papildyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu papildyti Wolfo Klinso klausimą. Grįžtu prie e, šio momento. E, turime pasakyti, kad e, šiuo atveju mes nekalbame apie ekonominį subjektą. Kalbame apie didžiulę naudą. Mes ES e 17 taisyklėmis vadovaujamės. Mes turime suprasti, kad visa e, sutarties ar nuomos e, suma turi būti padalinta tam tikram laikotarpiui. Ir bendrovės nuomojančios pastatus, galvoju, pavyzdžiui, apie viešbučius, galiausiai pasiekė tokio tikslo. Ir aš kaip pasiekiau, pateikiau tokį klausimą, gavau atsakymą, taip, taip yra, bet uh, E, e, tą sumą nustato įmonė įvertinančios e, bendrovės. Ir pažiūrėkime į tai kaip įprastinę nuomos sistemą. O mano klausimas būtų toks. Reitingavo agentūros pirmiausia turi būti patenkintos ir nereikia turbūt apsunkinti telekomų veiklos telefonui rinkos kainos negali būti nustatyta. Kalbam apie tam tikrą sutartinį telefoną, apie tam tikrą įsipareigojimą būti lojaliam bendroviai. Ir jeigu jūs pamatytumėt, kiek kainuoja tie telefonai, kurie yra pridedami paketuose, tai pamatytumėt, kad daugelįje parduotuvių kainos gali skirtis kardinaliai. Taigi aš e, nežinau, kiek daug ekonominės naudos, kiek skaidrumo tai e, reikalauja. Ar nepasidarys taip, kad padėtis bus dar sudėtingesnė ir apskaitos operacijos visiškai netitiks realaus pasaulio. Bus tikimasi pajamų, kurių niekada negaus operatorius. Pavyzdžiui, jeigu vartotojas atšaukia sutartį anksčiau laiko, dabar tai galima padaryti, tai e, teisės aktai tą procesą palengvins kam reikia kažką kurti taip komplikuotai, bent padėtis, kai padėtis iš tiesų yra visai nesudėtinga. Really that... Jei iš tiesų yra taip, kad uh, vartotojas, klientas gali uh, sustabdyti kontraktą su telekomu jau kitą dieną, o šiuo metu taip nėra, tai tada e, verslas apskritai žlugs, sustos jokia telekono, telekomo pramonė, e, jokia telekomo bendrovė tų telefonų nemokamai nebeduos, nes tai sukels per daug rizikos. Aš nežinau, ar tas teisės aktas yra pagrystas Europos parlamento pranešimu, bet jeigu tai pasitiks, tai apskaitos problema bus išspręsta. Faktas, kad kainos taip smarkiai skiriasi Jeigu perkat, pavyzdžiui, iPad rinkoje, tai akivaizdu, kad vartotojas žino, kokia yra vidutinė kaina, kas parduoda šiek tiek brangiau, kas parduoda šiek tiek pigiau, o telefonų kainos yra susijusios su išlaidų uh, padalyjimu pagal sutartį. Leasingas, išperkamoji nuoma yra kitas dalykas. Šitus standartus irgi rengiame, tvarkome. Uh, Jeigu pagalvotume apie praeities stambiausius apskaitos skandalus, tai suprastume, kad e, skandalai iškildo visuomet dėl to, kad e, būdavo tam tikrų neregistruotų pajamų. Enron, pagalvokite, kaip atsitiko. Pavyzdžiui, bendrovės visuomet yra linkusios nuslėpti e, problemas ir jų neįrašyti balansus. Per finansų krizę, kaip žinia, netgi tarnybiniai automobiliai buvo neįrašomi į bendrovės apskaitą. Taigi, reikia realiai galvoti apie finansinius įsipareigojimus. Neretai išperkamosios nuomos sutartys yra labai didelės ir ilgam laikotarpiu, penkeriems metams, dešimčiai metų. Todėl jie turi labai aiškiai, tos sutartys turi labai aiškiai atsispindėti bendrovės apskaitoje. Aš žinau, kad daugelis bendrovių galvoja, kad e, tai yra negerai, kad joms tai nepatinka. Aš suprantu, kodėl taip yra, nes joms reikia keisti administravimo sistemą. Bet yra ir bendrovių, kurios sako, mes žinome, kad investuotojams tokia informacija yra reikalinga. Mes žinome, kad tai, kaip mes dabar teikiame savo skaičius, yra e, per daug gerai, negu kad iš tiesų yra. Just a comment on a, on a couple of things. Ir dar keletas pastebėjimų dėl to, ką jūs sakėte, dėl JAV. Ir girdėjote, ką sakiau anksčiau, kad mes patys ten lankėmės. Noriu pasakyti, kad aš buvau šiek tiek pesimistiškiau nusiteikusi dėl tarptautinių finansinių ataskaitų standartų, nes iš tiesų mes tik vartojame kitus terminus, o nekalbame apie tai, kad JAV apskaitos standartai būtų pakeičiami tarptautiniais finansinių skaitų standartais. Tai man sukėlė šiokio tokio nerimo ir aš tik tai tikiuosi, kad taip buvo dėl to, kad aš kalbėjausi su kitų asmenių negu kad ankstesniais susitikimais. Bet aš pastebėjau tą skirtumą tame, kokie yra vartojami terminai. Ir dažniausiai smulkios įmonės, bet ir kitos įmonės klausia, kodėl e, finansų standartai taikomi yra derinami su jų pajamų srautais Ir tas nevienodumas yra taip pat problema. Ir aš galvojau, galbūt galima būtų tą situaciją, kai mobiliai telefonai yra dalinami nemokamai, pakeisti ir juos dalinti išperkamosios nuomos būdu. Ar tai būtų problemos sprendimas? Mūsų dabar naudojamas metodas yra labai panašus į uh, išperkamosios nuomos standartus. Ir mes tengiamės kaip galima tiksliau atspindėti ekonominę tikrovę. Reikalas yra tas, kad kai tik vartotojas gauna mobilų į telefoną, jis de facto tą telefoną nusiperka nes yra numatomo, jis prisiema tam tikrus įsipareigojimus metams ar dviem, dviejiems, priklausomai nuo sutarties. Ir jeigu pažvelgsime, pavyzdžiui, Junktinę karalystę, ten galima sudaryti sutartį neimant telefono, galima sudaryti sutartį ir gauti telefono aparatą. Nuo to skiriasi sutartie numatomos paslaugų kainos, kurios realiai atspindi telefono aparato kainą. Ir vėlgi, Tokiu atveju vartotojas gali pasirinkti. O dėl to, kada galima nutraukti sutartį, jeigu bus leista sutartį nutraukti po vienos dienos, tai ekonominė situacija būtų labai stipriai iškraipyta. O kalbant apie JAV, aš žinau, kad skiriasi kalbėjimo maniera tų dviejų asmenų, su kuriais jūs esate, su kuriais kalbėjote, bet aš vis tiek manau, kad jų pozicija bus pozityvi. Kodėl? Todėl, kad JAV daug investavo į mūsų renktus standartus. Ir jeigu jų sprendimas būtų neigiamas, jie prarastų įtaką e, tarptautiniams finansinių atskaitų standartams, o tai prieštarautų JAV inve, interesams. Kur keliautų JAV investuotojai tada? Šiuo metu JAV rinka tikrai neklesti ir visi žino, kad ekonominis augimas stipriausias bus naujosiose rinkose, taigi JAV investuotojai turės investuoti ten ir jie turi turėti galimybę pasitikėti e, finansinių ataskaitų standartais, kurie bus taikomi naujosiose rinkose. Ir jav žino, kad mūsų numatyti standartai galėtų padėti išvengti to chaoso, kaip buvo 10-ame dešimtmetyje Indijoje, kai finans, e, finansinio ataskaitų tikimo standartai buvo visur skirtingi. Ir kadangi aš manau, kad JAV nori ginti savo ekonominius interesus, tai aš manau, kad jų pozicija bus teisinga. Dėkoju Svenai. Dėkoju už tai, kad atvykote. Aš turiu tru, du trumpus, labai tikslius klausimus. Visų pirma, dėl tarptautinių finansinių ataskaitų standartų patvirtinimo. Buvo išimtas iš teksto e, punktas, kur yra kalbama apie viešosius interesus. Ir dabar yra sakoma, kad tas teksto pakeitimas yra kvestionuojamas ir neaišku, ar jo reikia, todėl kad apskaitos rezultatai daugeliu atveju yra įdomus e, visuomeniai. Ir jie gali būti netgi e, atspi, laikomi atspindinčiais viešųjų gerybių e, lygį. Ir noriu paklausti, ar jūs pradėjote kokias nors konsultacijas dėl to? O kitas klausimas yra susijęs su viena mano mėgstamiausių temų, tai yra ataskaitų teikimas kiekvienai valstybei. Pirmininkė jau, matau, tikisi to mano klausimo. Ir mes 2009 metais e, turėjom labai įdomią diskusiją apie tai, kai jūsų pirmtakas ponas Tvidi e, pateikė jau ataskaitas ir Europos parlamentas, tiek mūsų komitetas, tiek plenarinis posėdis aptarė e, tą country by country ataskaitų teikimo principą. Ir plėtros komiteto pirmininkas ir aš parašėme laišką ponui Tvydį, prašydami paaiškinimų po jo pasisakymo čia. Tačiau atsakymo niekada ne, nesulaukėme ir man tai kelia nerima dėl to, kad atrodo, kad trūksta komunikacijos tarp demokratiškai išrinkto parlamento narių. Nes vienas iš demokratijos aspektų yra dialogas, o dialogas susideda iš klausimų ir atsakymų. Tai man būtų labai įdomu išgirsti, koks yra jūsų, kokia yra jūsų nuomonė dėl ataskaitų teikimo e, kiekvienai valstybei atskirai. Ir aš tikiuosi, kad jūs padarysite tai, ko nepadarė jūsų pirmtakas ir pateiksite mums atsakymą raštu. Dėkui. Thank you, Mr. Giegold. Um... Ačiū, ponė Giegold. Visų pirma, netiesa ta, kad mūsų strateginėme dokumente mūsų darbo visuomeninė reikšmė išdy, pradingo. Ten yra labai tvirta e, formuluotė ta tema. Galiu pasakyti, kad aš didžiai dalį savo gyvenimo praleidau dirbdamas visuomenės labui. Ir aš ir toliau manau, kad e, ta, tuo tikslu dirbu. Koks yra mūsų darbo e, bendrasis interesas, visuomeninis interesas? Visų pirma, stengiamės apsaugoti investuotojų interesus. Tai yra mūsų pirminiai klientai. Jie turi e, turėti galimybę pasitikėti skaičiais tų bendrovių, kurias jie investuoja. Taigi tai yra mūsų pagrindinis tikslas. O be to, mūsų rinkos ekonomika negalėtų gyventi tik taisyklių pagrindu. Jos turi būti pagrystos pasitikėjimu. Todėl, manau, mūsų darbas yra labai svarbus įtvirtinant pasitikėjimą rinkos ekonomiką. Ta prasme, patikimi finansų apskaitos dokumentai yra e, pasitikėjimo rinkos ekonomika pamatas matau labai aišku mūsų darbo visuomeninį reikšmingumą ir e, mūsų strategijos dokumente apie tai bus labai konkrečiai pasakyta. Ataskaitos apie pavienės valstybės. Aš čia mažiau patirties esu sukaupęs, žinau, kad toks dalykas egzistuoja. Aš mielai e, priimčiau iš jūsų tokį klausimą raštu ir tikrai gautumėt atsakymą. E, Neseniai buvo paskelbtas konsultacinis dokumentas dėl mūsų e, darbos varkės ateičiai. Ten tas klausimas yra paminėtas ir e, mes nuo pat pradžių galim pasakyti, ką toliau darysime. Šitas jau yra nuveikta, bet dar ne iki galo. Aš žinau, kad e, ši tema labai jautri, Europos parlamentas tam skiria labai daug dėmesio yra keletas būdų jūsų tikslų pasiekti, jūsų tikslams pasiekti. Pirmiausia, tai būtų finansų skaitos pakeitimas, Junktinės Amerikos valstijos pasirinko reguliavimo metodą, tačiau galbūt yra ir kitų būdų. Man kaip tik sufleruoja kaimynas apie mūsų strateginės peržos 2011 metams paskutinį variantą. Sakoma, kad ten yra labai aiški formuluotė dėl IFRS e, e, visuomeninio reikšmingumo. Bet bendrai galiu pasakyti, kad galite siūsti man elektroninį laišką ir aš jums laiku atsakysiu. Gal čia nesusipratimas iškilo. Ar ko nors skiriasi tai, ką jūs kalbate, ką jūs turite galvoje sakydamas uh, jūsų strateginiai dokumentai ir kas yra IFRS. Ar iš esmės tai yra e, tas pats, ar du skirtingi dalykai? Jeigu du skirtingi dalykai, norėčiau sužinoti, ar e, galėtume tai atsakyti vadovaudamas tuo dokumentu. Sure. Tai yra du skirtingi dalykai, tačiau aš esu 99 procentais tikras, kad ir mūsų konstitucijoje yra vartojamas e, terminas viešiai interesai. Not, o jeigu nėra, tai turėtų būti. Yes, Labai ačiū. Taip, jūs visiškai teisus. Ataskaitos apie atskiras valstybės yra vykdomos, bet kaip aš jums anksčiau sakiau, kai asmeniškai kalbėjomės, mes nenorime, kad reglamentuose būtų pasakyta, kad reikia laukti, kol tos ataskaitos pasieks į FRS. Ir tada bus pasakyta, kad reikia laukti, kol bus suformuluoti reglamentai. Mes norim, kad būtų kažkas padaryta. Muchas gracias. Eh, gracias por su comparecencia. Dėkoju. Pirmiausia, trumpas klausimas. Paremčiau tą idėją dėl ataskaitų teikimo pagal šalis ir tą labai sveikina Europos parlamentas. Būtinai reikia siekti tarptautinio palyginamumo, tarptautinių e, įvairių, tarp, įvairių apskaitos standartų ir prieš trejus metus buvo konstatuota, kad pavyzdžiui pagal Amerikoje taikomą sistemą išvestiniai vertybiniai popieriai penkis kartus e, tiek įvertinami palyginus su Europa. Ir reikia žiūrėti, kaip tokias problemas galėtumėm spręsti ateityje. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie tarptautinius e, apskaitos standartus. Ir čia reiktų pasakyti, kad finansų reforma yra vienas dalykas, o tarptautiniai apskaitos standartai kitas dalykas. Ekonomikos atsigavimas dargi kita trečias rytis, jinai galbūt susijusi su pirmomis dviejomis, bet reikia ją atskirai dar vertinti, reikia investicijų tam, kad ekonomika atsigautų ir reikia taip pat užtikrinti tai, kad rinkų nestabilumas nereikštų visos nerealios pasaulio ekonomikos nestabilumo. To reikėtų ateityje išvengti. Galbūt galėtume tai pakomentuoti. Thank you. Um, you mentioned two impor very important issues. Dėkui. Jūs paminėjote du labai svarbius dalykus. Visų pirma, paminėjote tą faktą, kad yra didžiuliai skirtumai tarp to, kaip Amerikos finansinės institucijos ir IFRS finansinės institucijos yra pristatomos. Tai yra tiesa. Pagrindinis skirtumas yra tai, kad pagal IFRS, jeigu bankas vykdo labai daug veiklos išvesinių finansinių priemonių rinkoje, tai jis turi visas tas išvesinės priemonės atspindėti savo pelno ataskaitoje. O JAV galima atspindėti skirtingai banko turtą ir taikomas išvestinės priemonės. Ir tai netiesiogiai atspindi e, banko realybę. Ir manau, kad jeigu Europoje būtų leista bankams nerodyti išvestinių finansinių priemonių, kurios, e, kuriamis operuojama JAV rinkose, tai rezultatai jų balansuose būtų visiškai kitokie. Kadangi turtas yra turtas, išvestinės e, finansinės priemonės yra išvestinės finansinės priemonės, jie yra lygiaverčiai, tai yra lygiaverčiai dalykai ir nereikėtų e, derivatyvų atspindėti kur nors išnašuose. Viskas turi būti parodoma balansuose. Aš prisimenu, kaip Niderlanduose buvo praėjus vieną mėnesį po to, kai aš e, prisijungiau prie Niderlandų AFM, prasidėjo krizė ir aš ieškojau atsakymų į savo klausimą, kas čia atsitiko mūsų ekonomikai. Žiūrėjau Europos bankų, Amerikos bankų statistiką ir atrodė taip, kad europiniai bankai susidūrė su daug didesnė rinka negu, e, rizika negu kad bank, e, Amerikos bankai, nors tai buvo visiškai netiesa. Tai buvo dėl to, kad leidžiama JAV ir Europoje skirtingai atspindėti ataskaitos išvisnės finansinės priemonės. Ir kad suprastum, ta informacija pateikiama balansuose turi būti iš tiesų labai daug žinantis investuotojas. Eilinis investuotojas visko taip paprastai nesuprastų ir dėl to aš manau, kad standartus reikia vienodinti, o geriausia būtų, jeigu visame pasaulyje būtų taikomi vienodi standartai, tam, kad iš tiesų būtų galima palyginti vieną banką su kitu banku, nepaisant to, kurioje pasaulio vietoje jie dirba. O kitas klausimas dėl rinkos nestabilumo dėl finansinės krizės prasidėjo panika pirmosios bangos metu 2008 metais, po to, kai žlugo Lehman Brothers. Buvo daug teigiančių, kad apskaita pati skatino rinkos e, žlugimą, finansų rinkos žlugimą, nes nebuvo paremta finansų rinkos vertybėmis. Ir aš galiu puikiai įsivaizduoti, kai staiga visa rinka, finansų rinka pradėjo žlugti, žmonės taip ir galvojo. Bet jeigu pažvelgtume į tai, kas iš tiesų atsitiko, pažvelgtume į skaičius, tik prasidėjus kriziai ir tikrus nuostolius, kuriuos bankai patyrė per pastaruosius porą metų, pamatytume, kad nuostoliai buvo realiai daug didesni, negu kad buvo atspindima ataskaitose. Ir manau, kad, me, kad e, iki krizės buvo suteikiama per mažai informacijos, ne viskas buvo parodoma. Ir dėl to buvo remiamasi tikėtinų nuostolių modeliu, neteisingai, reikėtų jį taikyti atkakliau, tam, kad bankai galėtų lengviau prognozuoti galimus nuostolius ir galimą pelną. Dėkui. Uh, Dėkoju. Fenbielas norės užduoti klausimą ir dar porą iš tiesų svarstame pagrindinius klausimus ir atrodo, kad svarbiausias klausimas yra skirtumas tarp JAV ir Europos Sąjungos. Kadangi dabar JAV taiko savo standartus, o mes Europoje remiamės Insolvency 2, nemokumas 2 e, nuostatomis. Galbūt galėtumėte mus informuoti apie tai, koks yra e, palaikomas ryšys tarp realaus finansinių institucijų turto ir jų atsakomybės. Ar turto e, sumos yra siejamos su institucijai numatoma atsakomybė, ar ne. Ir kitas klausimas, jūs savo įžangoje minėjote, kad, kad nebeliko nerizikingo turto. Mane tai labai ilgai jau domino, ypač kalbant apie valstybinės skolas ir kapitalo reikalavimus. Galbūt viena iš priežasčių ir buvo ši, dėl to, kad atsirado tiek daug įsiskolinimų. Ir dabar jau klausimas yra, kaip reikia elgtis kai prisikopė tiek daug skolų. Ir tam, kad per daug neįsisuktume į tos ekonominius ciklus. Pagal kapitalo reikalavimus atrodo, kad stengiamasi pakeisti realią riziką bet galbūt jūs taikote kokią nors atviro informavimo sistemą rinkai vertinti ir iš apskaitos pusės žiūrint galbūt turite kažkokių pastebėjimų. Aš žinoma, turiu tai šiek tiek minčių, bet aš e, per daug neviršysiu man suteikto limito laiko. Labiausiai man akis atvėrė, parodydamas, kad pavo, kokia pavojinga yra ta sistema, dėl kurios balsuosite CRD ir baziko, bazilio rizikos sistema e, buvo tai, kas labiausiai man akis atvėrė tai, kas įvyko Airijoje. Prieš trejus, ketverius metus Airijoje beveik nebuvo valstybės skolos - 23 procentai. Visi galvojo, kad ta valstybė yra saugiausia Europoje, nes e, valstybės obligacijos buvo vertinamos trimis A. Žinome, kas dabar atsitiko. Tai tik parodo, kad nėra tokio dalyko kaip saugus kapitalas. Dabar Vokietija yra traktuojama super saugia valstybė, bet ir Vokietija dabar turi 80 procentų skolą. Ji turi finansuoti milžiniškas Euro, ES gelbėjimo operacija ir galbūt, kad ta skola smarkiai šauks ir gal tų trijų ateityje nebeliks sunku net įsivaizduoti, kad tokia didelė valstybė kaip e, e, Vokietija galėtų nebūti AAA, Junktinio Amerikos valstybių požiūrių, irgi niekas apie tai negalvo, bet taip atsitiko. Todėl ypatingai rizikinga yra sukurti finansų versle tokį kapitalo režimą, kuris pareikštų, kad tam tikro tipo turtui e, 3A valstybių obligacijoms nereikia atidėti jokio kapitalo Ir gali atsitikti taip, kad, kaip kad buvo prieš pat krizės pradžią, dauguma bankų pagal bazelį rodė labai gerus kapitalo koficijantus - 12, 13, 14 procentų. Jeigu būtumėt pažiūrėję į normalius apskaitos skaičius, tokius kaip mes, kad pateikėme, būtumėt matę, kad dauguma jų turėjo 1 procentą kapitalų, 2 procentus kapitalų. Ir jeigu būtumėt atėmę mažumos e, palūkanas, mažo ir gerą valią, tai kapitalas gal būtų buvęs lygui nuliui ar netgi minusinis būtų buvęs. Jeigu norit paprastos priežasties, kad aš įvardinčiau, kodėl papuolėm į tokį chaosą, tai supraskim, kad mes norėjom, kad finansų verslas e, veiktų turėdami nulinį kapitalą. Todėl mūsų sistema yra dabar tokia pažeidžiama ir todėl aš manau, dabar yra labai rizikinga sukurti tokią sistemą, kuri leistų apsimetinėti, jog tam tikri dalykai yra nerizikingi. Viskas yra rizikinga. Dar buvo patiktas labai geras e, klausimas. Jeigu egzistuoja labai glaudus ryšys tarp e, turto ir įsipareigojimo, ar į tai atsižvelgėte? Žinoma, kad taip darome. Dauguma šio laikinių gyvybės draudimo produktų Europoje yra labai aiškiai susijęti su politika, kuri, e, su, su polisu, kuris yra parduodamas poliso e, turėtojui ir parodoma, koks bus pelnas iš investicijų. Pelnas, kuris buvo pažadėtas e, poliso turėtojui, yra labai glaudžiai susijęs su kapitalo pelningumu ir nuo to, į ką tas kapitalas yra investuotas draudimo bendrovės. Ir reikia suprasti, kad stabilumo negali būti, nes čia nuolat kapitalas, krend, kapitalo pelningumas didėja mažėja. Ir taip e, į tai yra atsižvelgiama, kai mes formuojame savo apskaitos taisyklės. Egzistuoja nepaprastai glaudus ryšys tarp įsipareigojimų ir turtos ir neturėtų būti jokių netitikimų apskaitos sistemose. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pateikti klausimų? Visi patenkinti. Ar dar norime ką pasakyti? Dar keletas minučių liko. Jeigu liko kažkas nepasakyta, tai galite išsakyti dabar. E, manau, kad viską, kas reikia, aptarėme, padėti visame pasaulyje apkalbėjome, finansų krizę aptarėme. Noriu Jums tik padėkoti uždėmesi ir labai e, mielai pas Jūs vėl greitai sugrįšiu ir e, e imsiuosi visų priemonių, kad Jums ištiesėčiau pažadą duotą Jums greitai atsakyti visus Jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū. Dabar dešimties minučių pertrauka tada pradėsime ECB metinį pranešimą aptarinėti.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 Okay, everybody, we're more or less at the appointed time. Kągi, beveik prisivijome savo darbotvarkę, trūksta pana Mičelo, kuris e, atrodo, kad vėluoja. Ar jūs kalbėsite jo vardu? Turite e, bendrą koordinatorių. Um, also... Kągi, ir taip pat trūksta e, plaketingo. Jis tikėkime ateis. Dabar mūsų laukia Europos centrinio banko metinė ataskaita ir žodį suteiksiu Ramonui pranešėjai. Madam Chair. Ačiū, pane pirmininkė, gerbiami kolegos. Labai džiaugiuosi, kad mūsų ataskaita susilaukė labai daug dėmesio iš daugelio iš jūsų. 221 pakeitimas buvo pateiktas. Ir man atrodo, kad mes iš tiesų jaučiame tarpusavio supratimą ir galėsime pasiekti tokių kompromisų, kurie bus priimtini visiems. Kaip jūs žinote, ši, e ši ECB metinė ataskaita yra ypatinga. Kiek iš mūsų būtų kada nors pamanę, kad ECB turės įsigyti obligacijų ir bandyti tokiu būdu padėti kai kurioms mūsų valstybių. Įvykiai susiklostė daug baisiau, negu galėjome įsivaizduoti. Ir nors turime sveikinti ECB už jo gerą valdyseną, aš vis tiek manau, kad e, situacija tikrai sunki. Ir be įsikišimo į rinkas, ši, kurį atliko ECB, dabar situacija būtų dar prastesnė. Turime savo pastangas uh, skirti tam, kad parengtume naują sistemą, kuri palengvintų ECB naštą. Turime numatyti priemonės ir, jeigu reikės, institucijas, kurios galėtų efektingai sukurti naują ekonominę sistemą, kuri galėtų padėti valstybėms narėms susitvarkyti su krize kaip galima greičiau ir taip pat padėtų užkirsti kelią galimoms krizėms ateityje. Kalbant apie ECB veiklos rezultatus, mes sutampame su žaliaisiais ir socialistais, kad laikinos priemonės turi būti laikinos. Nors krizės kontekste taip ir netrodė. Kalbant konkrečiau, mes pritarėme EPP dėl to, kad Europos centrinis bankas turi ir toliau būti labai atidus, priimdamas užstatus. Aš džiaugiuosi, kad ponas Guy Mitchell, EPP šešėlis pranešėjas, taip pat mano, kad reikia sukurti ES išdą ir ES finansų ministrą. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, todėl kad išdo reikės, jeigu ES vieną dieną gaus galimybę rinkti mokesčius tam, kad turėtų savo išteklių. Socialistams ir demokratams ir ypač ministriui Kudaš pritarėme dėl to, kad Europa turi toliau žengti integracijos taku tiesa, kad solidarumą ir, fin, ir fiskalinę drausmę suprantame skirtingai, tačiau manau, kad ir esu tikras, kad pasieksime kompromiso. Ponas Gygold ir žalieji taip pat patiekė neblogų pasiūlymų, ypač pritariu tam, kad skaidrumas yra labai svarbus ir techninės žinios yra labai svarbios. Aš pritarsiu daugumai jūsų pakeitimus vienai, kadangi jie siekia fiskalinės integracijos ir taip pat mūsų požiūriai sutampa dėl to, kad reikia daugiau informacijos apie Target 2 programą. Ir nors mūsų ideologiniai požiūriai kartais skiriasi, taip pat skiriasi tai, kaip įsivaizduojame esame valdyseną, ieškosime tų klausimų, kuriais sutarėme. Pavyzdžiui, monetarnės politikos vaidmuo kuriant, užkartant kelią galimiems finansiniams burbulams. Ir taip pat dar vienas labai svarbus dalykas dėl skaidrumo. Džiaugiuosi, kad labai nedaug pakeitimų prieštarauja ECB valdybos e, posėdžių e, informacijos paskelbimui. Ypač tai yra svarbu Japonijos ir Švedijos bankams. aš vis tik tai pasigendu tų ECB e tokio skaidrumo lygio, kaip yra praktikuojamas šiuose mano minėtose bankuose. Yra labai daug, manau, kad informacijos reikia tam, kad išvengtume įvairių spekulacijų apie ECB valdyseną. Pavyzdžiui, praėjusiu rūpjūtį matėme, kad kai kurie valdybos nariai nepritarė ECB e, sprendimų dėl Italijos ir Ispanijos obligacijų antrinėse rinkose. Ir tokie nuomonių netitikimai ypač paštrėjo praėjus keletui dienų ir sukėlė nuogastavimų ir abejonių tarp įvairių finansinių rinkų dalyvių. Taip pat mes manome, kad jeigu daugiau informacijos būtų suteikiama, būtų lengviau priimti sprendimus. Taip pat, jeigu būtų viešinama posėdžių protokolai, padėtų E, numatyti realesnius lūkesčius ir prognozes ECB e būsimiems veiksmams. Visiškas skaidrumas turėtų būti Europos projektų vizitinė kortelė. Aš galiu Jūs informuoti, kad kitą trečiadienį rytą 11 val. bus posėdis, kur aptarsime kompromisus ir Jums po to e, atsiūsime siūlomus variantus. Tai bus padaryta šiandien šiek tiek vėliau arba rytoj iš ryto. Ir taip pat, jeigu jums kils kokiu nors abejonių ar norėsite daugiau informacijos, kreipkitės mane net nebejodami. Dėkoju. Um... Dėkui. Ponas Kudaš. Mulțumesc, doamna președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. pradėsiu nuo to, kad pakartosiu, iš esmės, ką tik sakė kolega Tremosa, Europos parlamentas būtinai turėtų aiškiai pareikšti, jog remia fondo ES e, krizės patiriamoms problemoms spręsti įsteigimo minčiai. Dėl to stengiausi taip pat ieškoti perspektyvų eurozonai ir savo pranešime formulavau atitinkamas mintis, sveikinu Europos centrinio banko mintis dėl stabilizavimo, dėl valstybės įsiskolinimo mažinimo, bet reikia galvoti ir apie ilgalaikį sprendimą. Ir tai apimtų taip pat ir mokesčių sąjungos kūrimą, euroobligacijų leidimą ir tai tik porą pavyzdžių galimų sprendimo būdų krizės. Mano frakcijos ar pozicija arba pakeitimai, kuriuos siūlo šis komitetas, susijęs su stabilumo kūrimu. Ir tai yra gerai, nes reikia skatinti ekonomikos augimą. Gerai, kad skatinama, skatinamas darbo vietų kūrimas įvairiomis priemonėmis. Be kita ko, kalbama apie Europos valiutos fondo kūrimą, stabilumo pakto veiksmingumo didinimą, siekiame Europos stabilumo mechanizmo geresnio taikymo. Tai tik keletas idėjų ir aš manau, kad kompromisų tikrai rasim ir ne vieną ir esu pasirengęs su pranešėju ir su pakeitimo autoriais dirbti. Manau, kad kompromisiniai variantai dar šią savaitę mus pasieks, pranešėjas sakė šiandien arba rytoj, tad labai su nekantramu laukiu tiesiog trečiadienį susitikimo, manau, kad kitą savaitę būtinai susitarsime. Ar yra kas nors pakeičiantis Guy Mitchell? Tuomet e, žodį suteiks, suteiksiu šešėliams pranešėjams. Svenai. Well, uh, thanks, Ramon, uh, for, for the report. Ačiū Ramonai už pranešimą ir už paaiškinimus manau, dėl nemažai ko jau sutarėme, turiu galvoje pasiūlymus dėl pakeitimų, mes einam vieną kryptimį. Galbūt yra kai kurių dalykų, į kuriuos reikės atsižvelgti, diskutuojant dėl kompromisinių pakeitimų. Ir vienas dalykas, kuris mano manimu yra svarbus, yra tai, ką tu sakai pačioje pradžioje. Tai yra monetarnės politikos svarba, um, nekilnojamo turto burbulų susidarimo kontekste. Ir čia reikėtų tikrai glaudaus bendradarbiavimo su ECB. Kainų stabilumo apibrieštis lyg to neapima, nenumato, bet e, ilgalaikių palūkanų normų, e, ilgalaikės mažos palūkanų normos iš tikrųjų yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos reiktų atkreipti dėmesį ECB monetarinėje politikoje. Tad reiktų ieškoti aiškesnės formuluotės dėl to. Taip pat sutikčiau su kitais pakeitimais, su ką tik girdėtų pasisakymu, dėl to, kad reiktų atsižvelgti į vis didėjantį valstybės įsiskolinimą. Tai yra kita medalio pusė. Ir taip pat nemažiau svarbus dalykas. Taip pat Sutikčiau su jumis dėl didesnio skaidrumo. Turime irgi aiškiau formuluoti tą mintį, taip pat kolegų pakeitimai, mačiau, eina tą patį linkmę. Bet čia svarbiausia taip pat ir apie užstato arba įkaito kokybę galvoti. ECB pirmininkas Trišė sakė, kad m, tik nedidelė dalis galimų užstatų potencialių užstatų yra naudojami šiuo metu bankų siekiant um, gauti prieigą prie ECB pinigų, prie ECB lėšų. O visa bendra suma jo manimų yra nesvarbi, bet kai kalbama apie individualių paskirų institucijų mokumą, jau kyla kai kurių svarbių klausimų ir bent jau mūsų vertinimu situacija tikrai nėra tokia skaidri, kokia turėtų būti kokį, kokį turtą laikome įkaitų, kokį ne ir kaip yra minusuojami, kaip yra minusuojamos garantijos. Tad reikia dar kalbėti apie Europos centrinio banko veiklą ir jautrius tokius klausimus, bei tai, kaip jis juos vertina. Dar vieną dalyką norėčiau iškelti, manau, šiam komitetui tai tikrai turėtų rūpėti ir man labai patiko jūsų pranešime ta vieta, dėl to, jog Europos centrinis bankas e, turėtų imtis veiksmų. Bet nenorime, kad ECB prisimtų tam tikras funkcijas kurių jis dabar imasi. Lygiai taip pat nenorėtumėm, kad ir vyriausybės perimtų tas funkcijas. Čia yra tam tikri spastai. Taigi, jeigu norime apsaugoti ECB ir papildomas jo funkcijas, reikia gilinti fiskalinę sąjungą. Ir tą turėtų daryti būtent es institucijos. Šiuo atžvilgiu yra išsakyta puikių minčių pranešime ir kitaip nutiks taip, jog ECB labai nepasiseks, jis turės priiminėti sprendimus, e, kurių iš tikrųjų neturėtų priimi, priiminėti ir e, net neturės tam atitinkamų demokratinių įgaliojimų. At aš manau, kad tokios yra pavojingiausios ACB e veiklos rytys šiuo momentu. Tad reikia aiškiai dėl to pasisakyti aišku, net kiesti susidariusių problemų svarbos. Problema tikrai egzistuoja, bet reikia pasakyti, kad e, reikia stengtis padėti ECB, kuriant atitinkamas ES lygio institucijas, kurios tikrai gali užsimti tų funkcijų atlikimu. ECB Annual Report 22. Aš žinau, mes kalbame apie ECB 2010 metų metinę ataskaitą dabar atrodo diskutuojam kur kas plačiau, nesvarbu, bet e, mes išplėtėm tiesiog šio pranešimo mastą ir mes dar tarsi patys tarpusavį konkuruojam dėl to, kas turėtų būti viduje, kas ne. E, manau, kad e, taip, jeigu politiškai kalbame, tai kur kas įdomiau ir kitą kartą reikėtų šiek tiek pakeisti pavadinimą ir kai kalbėsime apie konkurenciją, galėtume sujungti tas temas. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή, ε, καθώς... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjai. Jui klausiausi visko, kas buvo pasakyta. E, jo pasisakymė išriškėjo noras bendradarbiauti. Ir mes tai galime tik iš savo pusės patvirtinti, kad e, galėtume deramai parengti uh, E, pakeitimus, į kuriuos būtų atsižvelgta. Bet kokiu atveju aš norėčiau patikslinti, kad mūsų pakeitimai negali būti paaiškinami e, ideologiniais ar politiniais skirtumais. E, gana dažnai daugelis mūsų pakeitimų yra ideologinių požiūrių skirtingi. Tai tik rodo, kad E, mes kalbame apie centrinio banko e, nepakankamą efektyvumą pastaraisiais metais. Ir žinome, kad 2010 metais, nekalbam apie 2011 metus, mes nuolat susidurėme ir kalbame apie labai didelę krizę eurozonoje tai atsakomybė tenka Europos centriniam bankui, bet negalima dėl to iš, jum, iš jo atimti. E, e, negalima jam suversti visą atsakomybę ECB. Europos centrinis bankas yra atsakingas už situaciją kai kuriuose valstybėse, kurios įeina į eurozoną. E, Mūsų pakeitimuose tarsi taip sakoma. Mes e, teigiame, kad ECB dabartinė struktūra nėra pakankamai tinkama ir ECB negali veikti kaip um, sunkiausių paskutinis finansavimo šaltinis krizės metu tol, kol e, padėtis yra tokia, mes negalime sureguliuoti problemos e, veiksmingai. Mes e, turime veiktis, veikti vadovėmis visai le priemonių, kurias giname. Aš turiu labiausiai galvoje porą priemonių. Visų pirma, turime uh, baigti dirbti pagal reitingavimo agentūra, agentūras. Visi mes minime reitingavimo agentūras, bet e, jokių priemonių nebuvo, nėra imamasi. Pranešėjas apie tai kalbėjo keletą kartų, apie uh, tokias problemas išnekėjome, tačiau nebuvo veikiama toje srityje. Antras dalykas. Mes remiame mintį uh, dėl euroobligacijų. Uh, Apie tai esame jau kalbėję. Bet kai kalbame apie priemonės ir apie tai, kad nereikia dėlsti jas priimant, man atrodo, kad šios priemonės nepakaks, žinant, koks yra problemos mastas. Būtų galima pasakyti, kad egzistuoja ECB statutas ir pagrindinis tikslas yra užtikrinti kainų stabilumą. Galbūt būtų galima numatyti galimybės reformuoti šį statutą. Žinoma, tai pradėtume visiškai kitokią diskusiją ir nemanau, kad šiame kontekste mes apie tai galėtume kalbot, kalbėti. Bet kokiu atveju dėkoju pranešėjui už gerą valią Jis e, privertė ir mus renkti kompromisą ir uh, parengti mūsų pakeitimus, tengintis pagerinti galutinį rezultatą. Ačiū. Ačiū. Toliau Silvijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai porą dalykų. Pirmiausia, pranešėjas labai gerai padirbėjo, daug kas jau pasakyta, o aš norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Svenas. ECB negali būti traktuojamas ir tame pranešime iškyla rizika e, atskirai nuo visų bendrijos organų. E, šiandien mes suprantame, kad ECB turėjo imtis priemonių, kurios galbūt anksčiau nebuvo numatytas. Ponas Trišė apie tai kalbėjo. Dėl to, kad kai kurios kitos institucijos buvo neveik, ne, neveikė, nieko nedarė. Uh, Ir dabar atrodo, kad reikia ieškoti gero sprendimo Europos labui, kuris išlaikytų pagrindinės ambicingas ambicingus tikslus, bet nepablogintų padėties. Dėl skaidrumo, aš su Ramonu jau apie tai kalbėjau, kai mes palyginame tai, kas vyksta eurozonose, eurozono ir kitose centriniuose bankuose, mes turime suprasti, kad reikia išlaikyti tą bendrijos dvasę. Mes supraskim, kad ir Junktinės Amerikos valstijose, ir pas mus yra viena valiuta ir yra viena skola. Kai, pavyzdžiui, Kalifornijos atstovai sako, kad egzistuoja tokie dalykai, tai mes suprantame, kad niekas nepasikeis, kai bus pritaikytos tam tikros priemonės Junktinė Amerikos valstijų skolai. Ir tada pradedam kalbėti apie tai, kad reikia daugiau skaidrumo bet kokios divergencijos rinkoje prieš pastatant vieną valstybę prieš kitą ir e, pradedant akcentuoti individualius nacionalinius e, interesus sukels šiokių tokių problemų. Tai man ne šiek tiek neramina, nes tai yra prieš ES sanklaudą. Ir labai konkrečiai galiu pasakyti, kai atneš padarinių, kurių išvengia kitos sistemos, su kuriomis mes bandome lygintis. Anybody else? Dar kas nors norėtų pasisakyti? Ramon. Astrid Liulingi. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad aš dėl šio pranešimo dar negaliu kalbėti, nes šiuo metu turėjau kitų prioritetų ir tai nebuvo pagrindinė mano tema, bet e, aš ką tik perskaičiau, kas čia parašyta ir spaudoje ką tik pamačiau, kad e, Lenkija bando patraukti poną Trišė teisingumo teismui, e, kad jis tarsi pažeidė savo įgaliojimus. Rytoj, man atrodo, mes turėsime galimybę pateikti klausimų ponui Trišė apie tokius Vokietijos demaršus. Ir čia turim suprasti, kad tokie dalykai mūsų e, nenuramina. Aš visuomet noriu apginti poną Trišė ir visuomet gindau ir tebeginu. Manau, kad jis vienintelis veikia tada, kai kiti kiti e, e, buvo visiškai pasyvus, aš turiu galvoje Europos komisiją ir tam tikrų valstybių e, vyriausybės. Aš mandagiai kalbėdama galėčiau pasakyti, kad kai kurios vyriausybės galėjomės iniciatyvų, kurių pačios paskui negalėjo gyvendinti. Aš kaip šešėlinė pranešėja vis tik galėčiau pasakyti, kad teiksiu keletą pakeitimų. E, ponas Margalius e, e, kalbėjau, bet aš norėčiau paklausti, ką darys pranešėjas kai e, jis tvarkys pono Mičelo išbrauktą e, pastraipą, e, kur kalbama apie Europos reitingavimo agentūrą. Vokietijos spaudoje dabar žiūriu Vastervalė užsienio reikalų ministras. Vokietijos jis išspausdino straipsnį, kuriame yra reikalaujama reitingavimo agentūros pagal, pa, panaudojimo. Norėčiau paklausti, ką ponas pranešėjas galvoja apie tokią reitingavimo agentūrą. Uh, Sven, Svenai, kažką dar norėjai pasakyti. Labai trumpai. Mėla Pone Liuling, nereikia visko, kas vyksta Vokietijoje, taip rimtai vertinti. Tas pasakytina ir apie įvairiausius ieškinius teismuose dėl ES institucijų, dėl naujų sutarčių, bet e, kalbant apie klausimą dėl Europos reitingo, kredito reitingo agentūrų, tai koalicijos sutartyje apie tai kalbama, bet nėra konkretizuota, kaip, reik, kaip, turėtų, vertinti, kaip turėtų dirbti ta agentūra. E, ir apie tai jau kalbame jau čia, Europos parlamente, pakankamai ilgą laiką kolegė Klint atitinkamą pranešimą rengė, tai man tas išbraukimas nei labai patiko, nei labai ne. Tiesiog aš manau, kad mes jau žengėm žingsnį į priekį, bet nustebino mane tai, jog išgirdau, jog komisija nesutarė tarpusavį dėl to, ar per kitą etapą reformų kredito reitingų agentūrų srityje, reiktų vėl pasiremti to pasiūlymu ar ne. Tada aš manau, kad visiškai teisingai yra apie tai kalbėti, apie tai užsiminti, sakyti, kad Europos parlamentas tuo klausimu bendrą poziciją yra parengę. Mm, esame pasakę, kad nenorime, kad nedarome to dėl to, kad norime viską perduoti į mm, viešai sektorių, viešo sektoriaus rankas, bet tiesiog galvojame, jog reikia ir kitų finansavimo būdų, kad būtų daugiau įvairovės kredito agentūrų veiklos, kredito reitingo agentūrų veiklos rytyje. Dėl to tas pasiūlymas atsirado ir poziciją esame savo jau pareiškę. Tai aš manau, jeigu ponas Vestervelė galėtų prisidėti prie to, kad vyriausybė pagaliau ir pati savo ruoštų pateiktų pasiūlymą, e, Tai tada jau rimčiau vertinčiau tokius pareiškimus. Okay, I think that's exhaust. Atrodo, kad Išsisakė visi išskyrus jūs, ponė Ramonai, žodis vėl jums. Well. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl reitingavimo agentūrų. Vienas iš galimų sprendimų, mano nuomonė, galėtų būti jų kompetencijos sustiprinimas ateityje. Aš nesu prieš reitingavimo agentūras, jos atlieka labai svarbu vaidmenį, bet reikėtų didinti jų kompetenciją, tada jos būtų tikslesnės ir pigesnės. E, vienas iš galimų sprendimų būtų sukurti tokią reitingą, viešą reitingavimo agentūrą, kuri e, šiuo atveju galėtų būti naudojama. Kai žinau, Wolfas Klinsas to po, tą temą yra rašęs straipsnių, todėl galbūt ir galėtumėm nuo to pradėti. Be abejo, tokia viešoji reitingavimo agentūra, dirbanti Europos mastu, galbūt ir nebūtų pati geriausia įstaiga deklaruojanti kuri valstybė yra geresnė už kitą. Tačiau kaip ten bebūtų, šioje srityje daugiau kompetencijos nepakenktų, tai būtų naudinga rinkoms. Kaip aš jau sakiau, pristatant, tydamas šį pranešimą, šią e, šį, atas, šį pranešimą dėl ECB rašiau Liepos ir Rūpiučio mėnesiais, galvodamas e, labai apie šią vasarą ES sukrėtusią krizę. Ir šį pranešimą, kaip jau sakiau, rašiau kaip pietietis liberalas, viduržėmė jūros valstybės liberalas. Aš norėčiau šią formuluotę panaudoti, nes tokių kaip aš yra nedaug šiuose rūmose. Ir labai naudinga buvo kalbėti apie problemas, kurios kyla ES piliečiams, spręsti klausimus, nori, į kuriuos piliečiai nori gauti atsakymus. Visi sutinkame, kad dabar ECB atlieka kvazifiskalinį vaidmenį. ECB nebuvo pasirengęs e, daryti to, ką jis dabar turi daryti. Ir mes todėl turėtume ES institucinę bazę pagerinti, kad ECB neturėtų atlikti to vaidmens, kurį jis atlieka dabar. Jeigu neklystų, komisijos narys Oli Ren 2010 metų gegužės mėnesį pasiūlė suteikti ESFSF įgaliojimus pirkti obligacijas rinkose, kad būtų užkirstas kelias kriziai. Ir kas buvo, matėme, kad valstybės narės pareiškė su tuo nesutinkančios. Toks europietiškas sprendimas E, nebuvo priimtas ir šią vasarą mes turėjome vaikščioti peilio ašmenimis, nežinodami, kas bus, gal kitą vasarą bus kokios valstybės mokėjimai suspenduoti. Visi sutinkame, kad taip yra, didžioji dalis tam pritarė ir dabar turime galimybę aptarti Europos fiskalinę sąjungą. Mums reikia minimalios fiskalios integracijos kuri paverstų Europos e, valiutos sąjungą veiksmingesnė. Kol kas taip nebuvo. Kolegos, manau, kad mes čia galėsime vadovautis pragmatiškų požiūrių ir mums bus nesunku pasiekti e, milžiniškų kompromisų ir duoti parlamento vardu signalą tarybai, komisijai ir piliečiams, kad mes žinome sprendimus, kurie leistų išvengti šios krizės ir užkirsti kelią naujoms krizėms. Baigdamas Silvi e, dėl mano pasisakymų. Jūs sakote, kad egzistuoja tam tikras susiskaldimo, netitikimų faktorius. Taip, tiesa, bet aš taip pat sakiau ir pats savęs klausiau, kad uh, ar e, e, mūsų valiutos integracijos, integracijos e, žlugimą reiškia tai, kad nebuvo paskelbti mano komentarai. Aš kaip viduržėmė liberalas galiu pasakyti, kad euras nukentėti, nuke, patyrė koralito Kiekvieną rytą aš atsibūdęs gal turėčiau sakyti labai ačiū, kad egzistuoja euras, bet taip nėra. Ir aš kaip e, viduržėmio šalies atstovas galiu tai tik pakartoti. E, aš kalbu apie ECB protokolo paskelbimą ir aš kartodama savo argumentus dėl skaidrumo, tai nuolat kartodavau. Bet galiausiai apie tai kalbėsime, vyks diskusija ir suformuluosime savo poziciją tuo klausimu. Ačiū. Uh, well, we Dėkoju. Komitete balsuosime spalio 11, tad jau visai netrukus. Ir planuojame balsuoti plenarinę posėdžio metu lapkričio 2. Tada galime baigti diskusijas dėl ECB metinės ataskaitos. Darbo atvarkėje nieko nebėra, tad posėdį baigėme anksti. Nebent kas nors nor, labai norėtų iškelti kokį nors klausimą, tai proga dabar tai padaryti. Jeigu ne, tuomet galime bent kartą baigti posėdį anksčiau negu 8 valandą. Atsiprašau tų, kurie atėjo į patį posėdžio galą, netyčia pabaigėm posėdį. Dėkoju, iki pasimatymo.